mums padėtumėt ieškant tos pusiausviros ir kad padėtumėt siūsti gerą, tinkamą signalą likusiam pasauliui. Dėkoju poniai komisijos nariai. E, Diskusiją dėl šio darbo tvarkės punktą baigiame. Balsuosime dėl šio pasiūlymo. Rytoj vidurdienį yra pateiktas pasiūlymas dėl rezoliucijos. Jį pateikė ponas Papastankos. Perėmėme prie paskutinio darbo tvarkės punkto. Šiandien ilga naktinė sesija, taigi paskutinis pranešimas yra pono Hoisling pranešimas apie baltymų deficitą Europos Sąjungoje. Kaip išspręsti šią ilgalaikę problemą? E, ponas Häusling turi keturias minutės. Dėkoju, ponė pirmininkė, gerbiami kolegos. Pirmiausia, noriu padėkoti šešėliniams pranešėjams už kolegialų bendradarbiavimą. Ambicingas pranešimas mūsų ir pakalbėsiu apie pačius pagrindinius dalykus, taip pat nenutilėsiu ir kontroversiškiausių pranešimų, pranešimo aspektų. 80 procentų mūsų um, poreikių um, džiovintų ankštinių augalų yra importuojami. Ir tai atitinka 20 milijonų hektarų žemės arba 10 procentų, kitaip tariant, kuriuos perkeliame į kitas šalis. Viena iš priežasčių, dėl ko taip nutiko, yra Blehaus susitarimas, dėl kurio Europos Sąjungos um, džiavintų ankštinių augalų uh, E, auginimo sektoriaus konkurencingumas smarkiai nukentėjo. Ir e, mūsų rinka tavo perpildyta šiais augalais. Tik 3 procentai Europos e, Sąjungos žemės dirbamos yra išnaudojami auginti šiuos augalus. Trūksta mokslinių tyrimų šioje srityje jiems kyla grėsmė. Tad turime imtis veiksmų, kad būtų paskatinama, paskatinamas tokių augalų auginimas, antraip apskritai sunaikinsime šią sritį ir taip pat prarasime teigiamą poveikį baltymingų augalų žemės ūkiui ir kitoms rytims. Grėsmių baltymingų augalų auginimui ES yra. Norėjome suformuluoti tinkamas konkurencinės sąlygas, tačiau iš tikrųjų Blair House sustarimas tam netinkamas, jį reikėtų kvesionuoti ir galbūt netgi, mano manimu, panaikinti. ES žemės ūkiui šis rytis vaidin, ūkėje šis rytis vaidina svarbų vaidmenį. E, tai turi įtakos e, vandens ūkiui, klimato kaitos pokyčio, pokyčių švelninimui, e, nes e, CO2 kiekio išmetimas yra sumažinamas. Taip pat e, auginančios augalus galima sumažinti azoto trašų kiekį. Dėl to reikėtų užtikrinti, kad baltymingi augalai būtų ir toliau auginami ES. Tačiau taip pat reikia paminėti ir tai, kad reikia mažinti mūsų priklausomumą nuo importo. Vadinasi, netiesiogiai reikia mažinti nepriklausomybę ir mūsų mėsos sektorio nuo to paties importo. turime labai svarbų konkurentą šios rytie. Tai yra Kinija. Ir taip pat reikėtų, ko gero, įvesti nulinės tolerancijos ribą importui, nes kaip matysite, pranešime mes norime akcentuoti būtent baltyminio augalų auginimą Europos Sąjungoje, o ne konkrečiai kalbame apie importo e, draudimą ar mažinimą. Jeigu šių dalykų nebūtų įrašyta į pranešimą, aš tikrai nelabai norėčiau po juo pasirašyti. Turėjau. Dėkui. Dėkoju pranešėjui. Nepaisant to, kad e, jau labai vėlu, jau beveik ankstyvas rytas, o nebe naktis, mes vis tiek turime dešimt kolegų norinčių pasakyti. Ne visi yra salėje, bet beveik, beveik visi. Pone Meginis pirmiausia. Dėkoju, pirmininkė. Noriu tik pasakyti pranešėjui, kad e, jūs atlikote savo darbą puikiai. E, jūs akcentuojate e, baltymingų augalų svarbą ir tai, ką jūs sakote apie ryšius su Kinija, yra nepaprastai svarbu. Turime žiūrėti į tai iš maisto saugos perspektyvos. Laikrodis neina, ponė pirmininkė, vadinasi, ir aš turbūt galėsiu kalbėti tiek, kiek noriu. E, yra dvi problemas, į kurias noriu atkreipti dėmesį. E, aš suprantu, kad GMO problema šiame pranešime nušviečiama labai jautriai. E, ir suprantu, kad ES gyvulininkystės sektorija nelicenzijuotų GMO naudojimas kelia susirūpinimą. 12 e, punkte taip pat kalbama apie labai svarbę problemą, e, bet ES iš tikrųjų atsirado problema, kai mes dėl e, labai svarių priežasčių uždraudėme gyvulinių baltymų naudojimą. E, taigi pranešimą sveikinu, aš manau, kad jis e, išryškina vieną iš svarbiausių problemų susijusių su gyvulinkystės poreikiais, kai kalbame apie pašarus. Dabar ponas Tarabela. Viena minutė. Dėkuoju, pirmininkė. Visų pirma, noriu padėkoti Martinui Heusling už labai svarbų dokumentą. Nor aš šiek tiek ir nusivylęs paskutinę pranešimo versiją, tai tikrai ne jo kalti, bet aš susilaikiau per galutinį balsavimą. E, pranešime kalbama apie tam tikrą lankstumą, kai e, kalbama apie GMO panaudojimą. E, yra taip pat problemų dėl nulinės tolerancijos. Mes matome, kad iš tikrųjų ne tik mažiau auginama baltmingų augalų ES, bet vis daugiau jų importuojama. E, ir tai e, iš tikrųjų pažeidžia Kyoto protokolo įgyvendinimo sėkmę. Mes turime užtikrinti taip pat, kad e, bus taikoma ir e, tinkama sėjomaina. Ponas Ferreira, baltymingų augalų trūkumas Europos Sąjungoje yra dar vienas pavyzdys, parodantis, kokia neligybė egzistuoja Europos Sąjungoje dėl pernelik intensyvaus ūkininkavimo. Tai yra susiję su maisto garantijomis mūsų gyventojams ir tai parodo, e, kokie pažeidžiami yra gyvulių augintojai dėl kainų sviravimo. Tad reikia skatinamųjų priemonių, kurios skatintų auginti e, baltymingus augalus, Ir iš esmės tai turėtų palaipsniui sumažinti importą tokių augalų. Turime užtikrinti sėjomainą, e, intensyvų žemės ūkį šioje srityje ir taip toliau. Vis dėlto tai negali būti pretekstas didesniam problemam sukurti. Negalime e, ignoruoti tam tikrų principų, pavyzdžiui, dėl GMO ir dėl nulinės tolerancijos. Dėkoju. Kalbėtojas tikrai labai greitai kalbėjo, nu, tikiuosi, kad kiti kalbės šiek tiek lėčiau. Žodis poniai Dots. Ačiū, pirmininkė. Noriu padėkoti pranešėjui už parengtą dokumentą. Pašarų kainų didėjimas ir importo draudimai tikrai dar kartą parodė, kokia pažeidžiama yra ES dėl pašarų tiekimo pašarai ypatingai svarbu gyvulininkystės sektoriuje, sektoriuje bei žemės ūkio pelningumui. Ir mano šalies ūkininkai susiduria su didžiuliais sunkumais, ypatingai keulienos sektoriuje. Nepaisant tam tikrų pranešėjo abejonių, turiu pasakyti, jog aš manau, kad Europa turi ieškoti sprendimo dėl nulinės tolerancijos principo. Praeitą savaitę aš susitikau su savo rinkėjais E, kurie užsijima pašarų importavimu. Ir jie teigia, kad e, visi šie ES veiksmai yra labiau politinio pobūdžio ir jie tikrai neduos gerų, realių, praktiškų pasiekmių galaikėje perspektyvoje. Pirmininkas nutraukė kalbėtoją. Toliau žodis pon... ponui Dotum. Ačiū pirmininkė. Aš esu šešėlinis pranešėjas savo frakcijos vardu ir norėčiau padėkoti pranešėjui už puikų bendradarbiavimą. Tikrai puikiai dirbome, šis dokumentas strateginė prasme labai svarbus. Pateiksiu šiek tiek skaičių. Buvo kalbėta apie Kiniją. 2010 metais Kinija pasaulio rinkoje supirkinėjo 40 procentų sojos. Na, o kitais metais manoma ir prognozuojama, kad jie supirks 57 procentų procentus visų sojų rinkoje. Tad akivaizdžiai tai rodo, kokia yra padėtis. Turime pagalvoti apie tai, kokį ūkininkavimą vykdo kai kurios šalys. Na, pagalvokime apie tai. Sakykime, jei nebebūtų iš kur importuoti sojos, ką darytumėm? Nebebūtų atsargų ir turėtumėm uh, kažką daryti, kažkaip kitaip pradėti ūkininkauti. Uh, 2010-aisiais mes susitarėme dėl tam tikros politikos, parodėme, kad gamyba gali būti lanksti, kad galima prisitaikyti. Pirmininkas, Pirmininkas nutraukė kalbėtoje ponas Tabaidį. Dėkoju. E, aš atsakau už e, šią temą socialistų frakcijoje ir uh, aplinkos komitete e, rengiau nuomonę e, šio klausimu. Dėkoju pranešėjui, pranešimas yra geras. Kalbame apie tai, kad ES yra e, baltymų trūkumas ir tai kelia grėsmę gyvulinkystei ES. Kontekstas taip pat yra nelabai parankus E, palankus, klimato sąlygos nepalankios, e, nepakanka paramos mūsų ūkininkams. E, ir jums, ponė Damanakė, norėčiau pasakyti štai ką. Europos komisija privalo nedelsiant veikti, spręsdama gyvulinių baltymų problemas. Nekalbu apie atrajojančius gyvūnus, kalbu apie višninkystės sektorių. Dėkuoju dabar ponas Sikirski. Ačiū pirmininkė. Bendroji žemės ūkio politika privedė prie tokios padėties, kai e, baltymingų augalų auginimas pasidarė nebepelningas. Tačiau a, e, situacija aiškiai rodo, kad savo politiką turime visiškai permastyti. Šiuo metu soja importuojama iš Brazilijos, Argentinos, JAV. Beveik visą soją tame tarpe ir GMO. Soja, kuri yra saliginai nebrangi. Kita problema yra e, GMO prieinamumas e, Europos rinkoje. Čia nesame nuoseklos iš vienos e, pusės kalbame apie GMO uždraudimą ES, o antra vertus genetiškai modifikuota soja yra importuojama iš trečiųjų šalių. Taigi mes ją ir suvartojame. Ačiū. Dabar paskutinė kalbės ponė Vestlund. Ačiū, ponė pirmininkė. Aš taip pat noriu padėkoti pranešėjui už labai puikiai parengtą pranešimą. Ir aš taip pat manau, kad tai, ką jis sako dėl GMO ir dėl nulinės tolerancijos ribos šiame pranešime, yra gal ne visai gerai suformuoluota, kadangi prieštarauja kai kuriems kitiems dalykams, apie kuriuos kalbama pranešime. Tačiau norėčiau pabrėžti teigiamą uh, efektą klimato kaitai. Tai yra svarbus klausimas, iki galo dar iki šiol neišspręstas pranešime. Kalbu apie tai, kad mes vis dar e, daug suvartojame mėsos e, ir kuo didesnės mūsų pajamos, tuo daugiau mėsos naudojame. Tie, vartojame tuo daugiau ir um, pašarų be kitako sojų reikia. Taigi Tai yra ateities klausimo būtent sprendimo esmė. Dėkoju, poniai Veslund. Turiu atsiprašyti, pamiršau dar žodis teikti ponui Šonkelį. Žodis jam. Ačiū, pirmininkė. Dėkoju pranešėjui, jis parengė tikrai puikų dokumentą. E, tačiau ši tema, galima sakyti, yra skandalas, nes e, na, ne visa informacija yra e, mums pateikiama teisinga. Mes akivaizdžiai dabar jau matome, kad mes esame priklausomi nuo sojų importo. Kaip tai galėjo atsitikti Europos Sąjungoje? Juk mes taip skatiname gamybą Europos Sąjungoje. Ir dabar esame priklausomi nuo tam tikrų augalų importo keli svarbus dalykai. Tarp jų sejomaina. Tačiau, na, lengviau apie tai kalbėti, nei tai padaryti. Toliau kitas svarbus dalykas - BŽUP reforma. Manau, kad šie aspektai, kuriuos dabar aptarėme, turėtų būti įtraukti į diskusijas dėl BŽUP reformos, nes kitaip nieko nepasieksime. Ačiū, ponai Keli tuo baigsime parlamento narių pasisakymus ir dabar suteiksiu žodį komisariai. Prašau. Baltyminių augalų e, tvarus tiekimas ypatingai svarbus gyvulininkystės sektoriui. Taigi noriu padėkoti pranešėjui Hoistling bei Žemės ūkio komiteto nariams už tai, kad šį svarbų klausimą vėl įtraukė į diskusijas. Šis pranešimas tikrai yra labai svarbus indėlis į bendras diskusijas dėl BŽUP reformos iki 2020-ųjų. Kaip žinote, komisija ketina teikti pasiūlymus dėl teisės aktų ir tai padarys rudenį. Turiu pabrėžti, kad šalies vidaus apsauga tam tikrų priemonių didėja, tačiau tai yra susiję su e, biokūro e, gamybą, e, nes pavyzdžiui dabar daugiau paramos yra skiriama rapsauginimui ir biokūro gaminimui. Ir dabar jau tokių galų yra auginama 12 procentų daugiau nei, nei praeitais metais. Taip pat yra skiriama parama sėjomai naužsimantiems ūkininkams ir Tas pats paminėta ir jūsų pranešime. Visi žinome, kad sėjomaina yra ypatingai svarbus aspektas e, ekologiškom tiesioginiam išmokom pagal paramos sistemas. Ta tikrai sveikinu tai, kad jūs kalbate apie šiuos aspektus savo dokumente. Aš suprantu, kad yra ir daugiau galimybių sinergijoms. Pavyzdžiui, geresnį valdymą galėtumėm užtikrinti. Vis dėlto, bet koks tiesioginių išmokų ekologiškumas neturėtų kelti grėsmės tiesioginės paramos atsiejimui, ypač kiek tai susijęs su reikalavimu ginti tam tikrą augalą ar kultūrą. Tai ypatingai svarbu kalbant apie rinkų orientavimą, nes tai buvo akcentuojama ir ankstesnėse reformose. Turiu pabrėžti, kad kelios valstybės narės dabar pasinaudoja galimybę susijęti dalį tiesioginės paramos su aplinkosauginiais tikslais ir tokiu būdu skirti paramą baltėmingiams augalams. Taip pat noriu pabrėžti, kad tai, kad ES taip mažai auginama sojos, gali reikšti, kad e, apskritai mažiau auginama grūdų. Nepamirškime, kad ariamos žemės kiekis ES yra ribotas. Taip pat noriu paminėti dar porą sričių, kuriuose galėtumėm kažką pakeisti. Visų pirma, moksliniai tyrimai, o antra yra kaimo plėtra. Abi šios sritis yra ypatingai svarbios, jei norime pasiekti situacijos pasikeitimo baltymingų augalų srityje. Labai svarbu akcentuoti mokymus, skatinti auginti baltymingus augalus ir keistis gerąją praktiką bei informaciją. Taip pat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 Dėkoju komisariai. Tuo baigsime diskusijas ir balsuosime dėl šio pranešimo rytoj vidurdienį. Kolegos, susitiksime ir darbą tęsime rytoj, antradienį kovo.